Pan Przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ponios ir ponai, kolegos, prašau sėsti vietas. Labai svarbi akimirka. Dear colleagues, ladies and gentlemen, dear guests. Gerbiami kolegos, ponios ir ponai, svečiai, rytoj jau septintą kartą mes minėsime terorizmo aukų dieną. Tai bus kovo 11 diena. Ji bus skirta paminėti 5000 terorizmo aukų atminimą. Teroristai yra paskelbę karą prieš civilius. Jų išpoliai dažniausiai rengiami tose vietose, kur žmonės turėtų saugiai elgti, jaustis, tai yra jų gimtosiuose šalise. Tai tikrai yra apgailėtini ir uh, tik bailiam priskiriami veiksmai. Todėl terorizmas tikrai negali būti pateisinamas. Europiečiai tikrai laikysis vieningos stiprios pozicijos prieš teroristus. Nei teroristai, nei jų organizacijos tikrai nesugebės susilpninti mūsų tikėjimo vertybėmis, kuriomis grindžiama vieninga Europa. Ponios ir ponai, prašyčiau tylos minutę pagerbti terorizmo aukas.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 projektu, kurią pristatė Tarabel, Regina Bastos, Pascal Canfin, Marie Kristin Veržyje ir Renate Weber. Tai yra deklaracija dėl Europos statuso asociacijoms fondams. Dauguma